Noriu informuoti gerbiamus parlamento narius, kad kitas posėdis vyks rytoj, ketvirtadienį, 19 dieną, nuo 19 iki 14 valandos, o kitas posėdis nuo 15 iki 16. Darbotvarkė yra mm, puslapyje ir džiugiuosi,